Colleagues, we can start. We are now. Kolegos, pradėkime. Aštuntasis mūsų darbo tvarkės punktas. Balsuosime dėl SGAP pirmininko paskirimo. Europos statistikos valdysenos konsultacinės tarybos pirmininko rinkimai. Vakar vyko klausimai, po to uždarėme posėdėje, buvo priimtas sprendimas, kuris buvo palankus ir šiandien mes baigsime procedūrą balsuodami. Pagrindas tarybos pasiūlymas paskirti SGAB pirmininkų pona Martį Akemekį. Ir prašysiu kolegų dabar balsuoti, pakeliant rankas, kas už pono Hetemeki paskirimą. Kas prieš? Susilaikė. Balsuojame už. Ačiū ir sveikinu poną Hetemekį. Dabar galime pereiti prie devinto darbo tvarkės punktą, tai yra ekonomikos dialogas ir keitimasis nuomonėmis su mm, Pier Moskovičiu, komisijos nariu atsakingu už ekonomikos reikalus. Eurozonos valstybių narių biudžeto planų projektai. 16 valstybių narių planai. ir šešių ir dviejų teisės aktų rinkinių peržiūra. Mūsų diskusijų pagrindas bus pateiktas dokumentas ir turime omenyje taip pat ir komisijos pateiktą komunikatą dėl lankstumo. Ir ponas Dombrovskis, ir ponas Moskovičiai patvirtino, kad šis komunikatas bus paskelbtas sausio mėnesį. Ką tik įvyko diskusija dėl metinės augimo peržiūros ataskaitos ir kalbėjome apie ekonominės strategijos svarbą, na ir nuomonės dėl biudžeto planų ar biudžeto projektai yra šio proceso labai svarbi dalis. Ir dabar ponas Moskovičiai detaliau mums pristatys požiūrį, kurio laikosi Europos komisija, analizuodama biudžeto planų projektus. Kaip sakė komisijos narys Dombrovskis, pereinama nuo konsolidavimo pastangų prie neutralios fiskalinės pozicijos, bendrai kalbant apie visas valstybės narės. Na ir mes kalbėsime konkrečiai apie eurozonos valstybės narės. Tai bus tikrai įdomi diskusija ir dar vienas įdomus klausimas įvairių valstybių narių padėtis. Ne vienoje valstybėje narėje nėra nustatyta rimtų pažeidimų, bet septynios valstybės narės e, gali potencialiai netitikti reikalavimu. Ir Kalbėsime apie dar vieną svarbų elementą mm, būtent struktūrinių reformų įgyvendinimo įsipareigojimą. Tai yra potencialiai įdomi sąsaja tarp fiskalinės politikos ir ekonominės politikos. Taigi yra naujų elementų, įdomių diskusijos objektų ir nedelsdama suteiksiu žodį komisijos nariui Moskovičiai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai parlamento nariai. Kartu su kolegomis Valdžiu Dombrovskiu ir Marijan Taisin mes e, diskutavome e, šitą temą ir siekiame veikti nuosekliai. Mes praeitą savaitę pateikėme savo nuomonės dėl e, biudžetinių planų tų valstybių, kurios priklauso euro zonai. Metodologiniu požiūriu aš norėčiau čia kai ką apibrėžti, tai yra atskirti du dalykus vieną nuo kito. Visų pirma, mes e, rengiamės ateičiai ir tai yra susiję su dviejų teisės aktų paketu. Mes turime realių laikų stebėti valstybių narių padėtį, vertinti 15 metų biudžeto projektus, valstybių ir, kaip e, sakė pirmininkas, jeigu, kai, jeigu e, biudžeto projektai komisijos netmesti yra spalio mėnesį dėl rimtų problemų, tai dar nereiškia. Ir praeitie tai nereiškia, jog e, tie projektai visiškai atitinka stabilumo paktą. Nes tai yra kita procedūros pusė. Toliau, antras dalykas tai yra e, žvilgsnis į praeitį, tai yra mes vertiname praeities padėtį ir poveikį dabarčiai dėl pernelyg didelio deficito ir tai mes darome tam, kad tai mes darysime kovo mėnesį 15 metų. Ir apie tai diskutuosim kartais laikas. Trys valstybės - Prancūzija, Italija ir Belgija bus e, įvertintos 15 metais, ar jis atitinka stabilumo pakto reikalavimus. Ir mes tą vertinimą atliksime, remdamėsi biudžeto vykdymo padėtim 14 metais. Antras dalykas, mes e, tikrinsime, kaip e, kokių veiksmų yra imtasi 15 metais struktūrinių reformų požiūrių ir e, žiūrėsime, ar tos reformas, kurios buvo paskelbtos tų valstybių institucijų, yra realiai gyvendinamos ir ar tai atitinka mūsų pateiktas nuomonės tos valstybės įsipareigojo, tiksliau jų premjerai, e, įsipareigojo gyvendinti tokias struktūrinės reformas 15 metų pradžioje, kurios e, skatintų ekonomikos augimą ir e, kurios turėtų teigiamų pasiekmių tvariai finansų politikai vidutinės trukmės laikotarpiu. Toks požiūris užtikrina pasitikėjimą taisyklėmis ir nuseklumą. Viena vertus komisija skrupulingai taiko šioms valstybėms narėms taisyklės ir beje mes nenorėjom imtis jokių skubotų sprendimų šitais klausimais, kurie paskui galėtų būti kvestionuojami. Tai yra dėl 14 metų, pavyzdžiui, mes neturim dar visų duomenų. Komisija e, pateikė savo nuomonę dėl 16 valstybių narių 15 metams ir dabar aš pateiksiu komentarų apie susidariusią padėtį. Mūsų analizės rezultatai labai aiškus. Mes skiriame kelias valstybių grupės. Visų pirma, penkios valstybės, kurios visiškai atitinka pakto reikalavimus. Tai yra Vokietija, Airija, Luksemburgas, Niderlandai ir Slovakija. Vokietijos atveju Ir tai yra susiję su to, ką anksčiau aptarėme, tai yra su perspėjimo mechanizmu ir makroekonominiu disbalansu. Mes konstatavom, kad Vokietijos atveju e, žemos palūkanos būtų palankios investicijų padidinimui. Keturios valstybės - Estija, Latvija, Slovenija ir Suomija pateikė praktiškai atitinkančius e, pakto reikalavimus. E, E, biudžeto projektus. Taip pat šios valstybės Belgija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Malta, Austrija ir Portugalija pateikė tokius projektus, kuriuose yra netitikimo rizikos. Ispanijos, Prancūzijos ir Portugalijos biudžeto e, planai kelia e, per nelik dėlių deficitų riziką. Kalbant konkrečiai apie Prancūziją, mūsų turima informacija rodo, jog ši valstybė galbūt nesijėmė visų būtinų priemonių 14 metais ir dėl to kyla rizika, kad e, stabilumo pakto e, korekcinės nuostatos gali būti netenkinamos. Belgija ir Italija yra kitokioje padėtyje šiuo požiūriu, joms taikomos prevencinės pakto priemonės, bet joms kyla kita problema. E, E, valstybės įsiskolinimo kriterijai gali būti netenkinami, e, nes tie kriterijai yra labai e, griežti. Tai yra, jie susiję su žemu ekonomikos augimu ir su žema inflecija. 11 valstybių tuo būdu reikės imtis priemonių, kad būtų užtikrintas stabilumo ir augimo pakto atitikimas 15 metais. Tokia yra mūsų nuomonė. Toliau be savo nuomonės šitais klausimas. Mes taip pat pateikėme e, eurozonos augimo, atsiprašau, eurozonos biudžetinių perspektyvų apžvalgą. Tuo būdu mes e, įtvirtiname atskirą eurozonos dimenciją biudžeto stebėsenos požiūrių ir tai taip pat e, susiję su makroekonominė politika. Mes manome, kad toks vertinimas yra būtinas ir šiuo požiūriu biudžeto. Biudžeto planai rodo, kad mažėja sustumėjus rektais, sumažėjo 3 procentais BVP. 2014 metais agreguotas deficitas turėtų mažėti į 2,6 procento 2015 ir jis turėtų 2015 metais mažėti toliau. Um, agreguotos skolos rodiklis 15 metais turėtų nesikeisti nuo įvertintos vertės šiais metais ir turėtų siekti 90,5 procento BVP. E, padėtų pastangų dėka, kaip jūs sakėte, ponė pirmininkė, e, neutralusis e, ši, ši fiskalinė politika atrodo dabar tinkamiausia Tai padės siekti tvarumo tikslų, esant net aukštam įsiskolinimui, taip pat pasit, tebelieka susirūpinimo dėl ciklinio stabilizavimo, kadangi ekonomikos augimas mažas, nedidelė infliacija ir susidurima su monetariniais kai kuriais sunkumais. Tačiau e, vertinimo planai rodo, kad e, kai kurios valstybės narės atrodo netrukus įgyvendins savo įsipareigojimus su saugimo ir stabilumo paktu, tai padės pasiekti užsibrieštų tikslų. Jeigu norime išlaikyti e, šią politiką eurozonoje, kai kuriams valstybėms teks imtis priemonių susijusių su eksportu, su, e, reikės ieškoti papildomos erdvės eksportui. Situacija būtent dėl to yra pakankamai rimta. Ir ekonominė politika turės būti gyvendinama toliau, reikės investicijų plano, kuris buvo pateiktas lapkričio 26 dieną. Buvo pareikšta įvairių nuomonių, buvo teikiamas, e, teikiamas įvertinimas. Dabar keletą žodžių tarsiu apie tai, kas buvo aptarta jūsų komitete. Tai yra ekonominės valdysenos peržiūra. Pareisio savaitę Europos komisija priėmė E, dokumentą dėl šešių ir dviejų e, teisės aktų paketų dėl ekonomijos valdysenos peržiūrą. Ekonominė finansinė krizė parodė, kad yra daug silpnų vietų ekonominė pinigų sąjungoje. E, apie tai kalbėjo ponia Beres ir darbinėme dokumente tai buvo nurodyta. Buvo imtasi veiksmų, kurie buvo labai veiksmingi, ypač lyginant su tuo, kas buvo įmanoma padaryti, e, lyginant su situacija prieš keletą metų. Eurozona buvo laikoma e, nelyginant užkardą, e, siekiant užtikrinti ekonominį ir finansinį stabilumą, siekiant išspręsti bankų problemas ir finansų sektoriaus susiskaldimą ir siekiant geresnės ekonominės e, koordinacijos. Šešių dviejų teisės aktų paketai leido sustiprinti biudžeto priežiūrą, e, remiantis stabilumo ir augimo paktu ir taip pat išplėsti priežiūrą, numatant ir makroekonominių disbalansų sritį e, siekiant finansinio stabilumo, ypač ten, kur jo problemų pasitaikė daugiausia buvo primta, primti įvairūs teisės aktai, esami buvo peržiūrėti, buvo numatytos naujos priemonės. Plačiau kalbant, peržiūros nuostatus reikalauja vertinti tris dalykus. Pirmiausia, taisyklių efektyvumą. Antra, siekiant, buvo siekiama išsiaiškinti, kiek taisyklės padėjo siekti pažangos, glaužiau koordinuojant ekonominės politikas ir trečia, kiek taisyklės prisidėjo prie tvarios ekonominės konvergencijos. Kadangi laiko buvo turima nedaug iki įsigaliojimų teisės aktų, ta patirtis, kuria susijusius nauja ekonominės valdysenos sistema nėra didelė. Buvo priimtos kai kurios specifinės priemonės, pavyzdžiui, e, procedūros susijusios su pernelik dideliu disbalansu. E, dar tebe, ta sistema dar yra neišbandyta, nepatikrinta. Ir e, to, kai kuriuose regionuose reikės atlikti papildomas peržiūras, e, įvertinant atskirus faktus. E, ta peržiūra susitelks prie naujų priemonių taikymo labiausiai. Bus kalbama viena vertus apie fiskalinę priežiūrą, makroekonominį disbalansą ir turimas taisyklės taikytas šalyse, kur patirti finansiniai sunkumai. Ir ta peržiūra Toj tai peržiūrio bus kalbama apie reformų įgyvendinimą, apie šešių dviejų teisės aktų paketą, apie ekonominės valdysenus gilinimą e, siekiant kovoti su ekonominiu disbalansu. Tapo aišku, kad Ekon komitete pirmą kartą, po to, kai buvo diskutuota lakučio ketvirtą dieną, tebelieka dar daug dalykų, kuriuos reikėtų pagerinti. Tai yra susijęs su sistemos sudėtingumu, su, su priemonėmis, kurios kertasi vienos su kitomis, viena kita dubliuoja. E, taip pat e, reikia pasakyti, kad tas sudėtingumas gali kelti problemų dėl skaidrumo ir įgyvendinimo. E, peržiūros tikslas pirmiausia buvo peržiūrėti, kokios politikos yra reikalingiausios valstybėse narėse, kam jos pritarė pačios. Pavyzdžiui, įgyvendinant reformas, tai yra ypatingai svarbu, e, kalbant apie Europos semestrą ar vidurio laikotarpio priemonės. Taip pat svarbu, kad e, šalių parlamentai ir visi suinteresuoti subjektai įsitrauktų į procesą, kad jis būtų legitimus. E, mūsų ekonominis valdysenų sistema dar gali naudoti savo potencialu, siekiant įtraukti E, visus suinteresuotus subjektus į šį procesą. Be abejo, Europos parlamentas yra viena iš svarbiausių institucijų ir e, Europos e, sąjungos ekonomikos lygmuo taip pat turi būti susijęs ir su Europos parlamento sprendimais. Europos komisija vertina šį peržiūros dokumentą kaip dialogo pradžią ir mes esame pasirengę diskutuoti su jumis atvirumo dvasia siekiant kuo geresnių rezultatų. Ačiū pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams pasisakiusiems šiuo klausimu. Esame pasirengę išklausyti visų ir ačiū apskritai už atvirą diskusiją. Mums įdomus jūsų požiūrė, jūsų įžvalgos. E, turime laikytis dviejopo požiūrių. Pirmiausia, Galime sakyti, kad šie ataskaita yra pernelyg siaura, tačiau galime siekti ir ambicingesnio požiūrio, kaip to norėtų Europos komisija. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. O dabar žodis pirmam kalbėtojui. Penkios minutės, penkios minutės skiriamos klausimų ir atsakymui. Markus Ferber yra pirmas asmo, kuris turi teisę klausti. E, e, e Dėkuoju Pane pirmininkė, aš norėčiau pateikti tokį klausimą. Įgyvendant dviejų ir šešių dokumentų paketus mes esame numatę per atitinkamą laikotarpį tam tikrą procedūrą, kur yra tam, tam tikrų automatinių dalykų. Ir komisija turi užtikrinti, kad būtų laikomasi ankstesnio stabilumo pakto reikalavimų. O tai reiškia, kad valstybės narės galbūt turi tam tikrą interpretavimo laisvę tų, laisvę tų nuostatų ir sprendimus čia priima, priima ministrai. Uh, Aš nesenai perskaičiau pakto tekstą ir ten konkrečiai nėra apibrieštas e, laikotarpis. Bet kodėl žaidimo taisyklės yra silpninamos, nors tuo pat metu sakoma, kad yra labai griežtai laikomasi taisyklių. O kita vertus, mes e, esame numatę, jau gali iškilti tam tikrų sunkumų, man atrodo, jog e, dviejų ir e, šešių dokumento pakto kontekste prevenciniai aspektai silpnėja. Tai taip pat yra tam tikras nelabai aiškus dalykas. Galbūt komisija galėtų e, pakomentuoti šitos dalykus. Les questions de M. Ferber sont, sont... Pono Ferber klausimai yra gana plataus pobūdžio. Aišku, jos, jos, jos galima ir susiaurinti, bet aš bevelčiau atsakyti taip pat pakankamai plačiai apimdamas. Komisija, pateikdama savo nuomonę, iš tikrųjų e, elgesi kaip sutarčių sergėtoje. Aš šito požiūriu labai aiškiai tai galiu jūs, e, jums tai pasakyti. Ir mes su Valdžio Dombrovskiu kaip tik tai laikėmės šito tikslo visų pirma. Kai kurių valstybių atveju mes konstatavome, kad neturime dar visos reikalingos informacijos, kuri leistų mums pateikti galtinę nuomonę, išvengiant e, bet, kokių, bet kokio klaidingo e, interpretavimo. Ir todėl e, mes pratėsim laikotarpį dėl trijų valstybių, kurias aš paminėjau. Tai yra iki 15 metų kovo mėnesio. Tačiau aš noriu patikinti visus, kad jeigu dar lieka kažkiek, kažkiek laiko tam, tai tas laikas nebus tuščiai e, prarastas. Ir e, komisija tą laikotarpį išnaudos tam, kad iš tikrųjų būtų laikomasi visų reikalavimų ir e, tikrindama, ar struktūrinės pastangos yra pakankamos ateičiai ir ar pakankamai e, E, duoda teigiamų pasiekmių e, viešam finansų sektoriui ir užimtumui. Taip pat primenu Jums, jog komisija pradėjo dirbti tik tai e, lakučio pirmą dieną ir todėl galbūt iškyla tam tikrų sunkumų valstybėms narėms dabar viską tinkamai daryti dėl to retrospektyvaus vertinimo 14 metų galbūt e, yra lengviau ištaisyti e, biudžetą, kuomet diskusijos prasideda lapkričio mėnesį, negu e, visą tą procesą pradėjus lapkričio mėnesį. Aš, aišku, dėl tuo nekritikuoju prieš tai dirbusios komisijos, bet paprasčiausiai taip yra. Ir noriu Jūs patikinti, kad mes iš tikrųjų skrupulingai laikomės taisyklių dvasios ir naudojame uh, visas priemonės, kuriomis disponuojame. Elisa Ferreira. Ačiū Eliza Ferreira toliau. Ačiū, kad dalyvaujate šiame posėdėje. Du klausimai. Pirmasis. Mano nuomonė, komisija netaiko teisingai galiojančių teisės aktų. 1175 reglamente yra numatytos prevencinės ir korekcinės pakto priemonės. Ir visomis aplinkybėmis yra numatytos žimtinės nuostatos skirtos ypatingoms ekonominėms aplinkybėms. Ir ypač mano minėtame reglamente yra numatytos trijų tipų aplinkybės, kai ir leidžiama nukrypti nuo vidutinio laikotarpio tikslų siekimo. Tai yra nenumatyti atvejai nekontroliuojami valstybių narių, ekonomikos žymus nuosmukis ir struktūrinės reformos. Tame pačiame teisės akte penktasis straipsnis e, sako, kad iš bendrų į bendras sąnaudas neįtraukiamos palūkanų sąnaudos, e, taip pat sąnaudos susijusios su programomis, kuriams skirtos ES lėšas. Ir kalbama taip pat apie nedarbo išmokų joms skirtas sąnaudas. Per krizę nebuvo taikomos šios nuostatos ir neįmanoma įsivaizduoti didesnio ekonominio nuos, nuosmukio. Tai aš manau, kad netgi ir Oliren pristatytas mm, dokumentas iš tikrųjų numato tokį E, nuostatų naudojimą, netokį nuostatų naudojimą, kokios yra išdėstytos reglamente. Taigi komisija nesilaiko teisės akto. Ir klausimas, ar jūs ketinate šią situaciją keisti? Antrasis klausimas yra apie vertinimus. Mes skiriame valstybėms narėms sankcijas už tai, kad nesilaikoma projekcijų, ar bent jau diskutuojama sankcijų galimybė. Uh, Ir jeigu mes pažiūrėtume į komisijos vertinimą, pavyzdžiui, Airijos atveju, augimas 2014 pavasarį buvo 1,3, rudenį 2,2. Lietuvoje, ir aš čia Pacituosiu keletą valstybių narių duomenys. Augimo prognozija tiems patiems metams pavasarį 3,1, rudenį 2,5. Luksemburgui 2015 1,3 pavasarį, 2,2 rudenį. Jeigu žiūrėtume į deficito prognozę, mokėjimų vertinimai, šių metų duomenys, skirtumai Ispanijoje 1,6, Prancūzijoje 1,8, taigi didžiuliai skirtumai vertinimų ir prognozių. Tai kaip mes galime kalbėti apie solidžią sistemą, kur yra numatomos sankcijos ir priemonės, jeigu padėtis yra štai tokia? pirmojų klausimų. Norėčiau pasakyti štai ką. Nesutinku su jumis, nes Europos komisija negali kūrybiškai interpretuoti taisyklių ir dar labiau negali jų netaikyti. Jūsų keliamas klausimas yra štai koks. Pirmiausia, lankstumas pagal egzistuojančias taisyklės. Norėčiau pasakyti, kad Valdis Dombrovskis ir aš Europos komisiją atstovausime tais klausimais ir gali būti atsižvelgta į kokias nors ypatingas situacijas. Kol kas šioje teme nediskutuojame. Žinau, kad galimybių yra. E, prevenciškai galima veikti šiais dviem atvejais. Mes turime galimybės taikyti lankstumo priemonės, bet nematėme, kad eurozonoje kur nors būtų susikloščiusi kokia nors ypatinga situacija E, kad reikėtų iš pradžių peržiūrėti visą procesą ir kad būtų rengiamas kokios nors nuomonės kitiems metams. Mes priešingai manome, kad reikia išlaikyti požiūrį, e, kurio siekime atsižvelgti kiekvieno šalies situaciją. Ir manome, kad reikia įgyvendinti taisyklės. Tai nereiškia, kad e, kokiu nors ypatingu aplinkybių negali susiklostyti. Gali. Mes žvelgiame į prognozes, suprantame, kad gali būti padaryta klaidų praeitie, būtent dėl to mes ir pateikėme e, kitų metų prognozes su kolega Katainen. Mes e, elgiamės labai atsargiai ir nenorime, kad būtų pernelik daug skirtumų. E, ir nenorime sukelti pernelik didelio pesimizmo. Norėčiau pasakyti, kad su pirmininku Junkeriu, su valdžiu Donbrauskiai, bet kolega Katainen, manome, jog ne komisaras, o generalinis direktorius turėtų teikti šias prognozes, kaip tai buvo daroma anksčiau ir kaip tai yra daroma tose šalyse, iš kurių esam kilę. Dėkui. ECR, e Ačiū Bernd Lukė, ECR vardu. Pirmininkė, komisijos nariai, jūs labai dažnai pabrėžiate taisyklių lankstumą ir sakote, kad taikysite taisyklės lankščiai. Tačiau aš manau, kad e, tai ko gero neteisinga žinia. Kaip tik taisyklės turėtų būti taikomos griežčiau. Taisyklės buvo numatytos ir išdėstytos tada, kai augimas buvo stabilus ir infliacijos norma buvo apie 2 procentus. Jeigu dabar turime deficito apribojimus 3 procentų stabilumo ir augimo pakte, tos ribos buvo numatytos, nes mes žinojame, kad e, yra atsižvelgiama į apie 2 procentų infliacijos lygį. Viešoji skola buvo mažinama Dabar eurozonoje beveik iš vis nėra infliacijos. Taigi skolos našta nėra mažinama infla, infliacijos priemonėmis. Mes turime galvoti, labai gerai galvoti apie dabar taikomas taisyklės 2011-aisiais. Skola buvo 1,7 vienas, dabar skaičiai yra kitokie, 0,6 ir jūs sakote, kad tai yra didžiulė sėkmė, tačiau mm, neatsižvelgiama į tai, kokia yra infliacijos padėtis. Iš tikrųjų, realiai padėtis nepagerėjo, skola didėja tiek pat, kiek ir 2011-aisiais. Taigi mes galbūt turėkime omenyje ne vidurkį, o konkrečias valstybės narės, kaip pavyzdžiui mm, Prancūzija, kur biudžeto deficitas virš 4 procentų. Taip yra ir šiemet ir tai bus kitais metais. Taigi padėtis tikrai neraminanti ir aš norėčiau, kad jūs pasakytumėte, ar iš tikrųjų manote, kad taisyklės turi būti taikomos lankščiai, ar vis dėlto griežtesnės jos turi būti. Pirmiausia, paaiškinsiu, kokiu požiūriu mes vadovaujamės vertindami valstybių narių biudžeto planų projektus. Mes Vertiname atsižvelgdami į stabilumo ir augimo pakto reikalavimus ir į konkrečias rekomendacijas valstybėms narėms, kuris buvo pateikto šių metų pradžioje. Valstybės narės, kuriams taikomos prevencinė e, dalis, mes žiūrėjome, ar e, yra laikomasi skolos ribų. Tos ribos yra trys procentai, kaip jūs žinote. Ir mes žiūrėjome į biudžeto poziciją ir ji atitinka tikslus, kaip rekomendavo šių metų pradžioje taryba. Toms valstybėms narėms, kuriams taikomos korekcinės priemonės biudžeto perviršio atveju mes tikriname, ar laikomasi tarybos rekomendacijų taikyti korekcinės priemonės deficito perviršiui. Ir buvo vertinama šių valstybių narių pažanga, mažina deficitą ir žiūrėjome, ar buvo imtasi struktūrinių priemonių peržiūrint biudžetą ir ar buvo tinkamai taikomos kitos priemonės. Mes e, vėliau pristatysime mūsų taikomą metodiką, bet ją jau aiškinome ne kartą. Ir kai aš tai sakau, tai turiu galvoje, ponė Luka, kad aš nesu ekstremalių pažiūrų Paprasčiausiai mes taikome taisyk, taisyklės ir kuomet mes kalbame apie lankstumą, mes nekalbame apie kažkokį naują lankstumą. Kalbame apie tą lankstumą, kuris buvo paminėtas e, komunikate. Ir e, apie tokį lankstumą, kurį leidžia taisyklės. Ir jį naudojame tik taip, kaip jį įmanoma naudoti pagal taisyklės. Ir nieko daugiau aš neturiu omenyje. E, Ir aš e, nepasisakau už kūrybišką taisyklių interpretavimą. Nes aš ne, nepasisakau už pakto naikinimą. Aš manau, kad pakto turi būti laikomasi, taisyklės yra protingos, turi būti atsižvelgiama į atitinkamų valstybių susidarsią padėtį, turime atsižvelgti į vairių vyriausybių pastangas ir, kaip sakė ponė Ferrera, esant reikalų yra įmamasi tokių ar kitokių e, priemonių. Taip pat e, buvo pateiktas e, klausimas dėl investicijų. Kaip žinote, ponas Junkeris paskelbė tą planą ir ten buvo paskelbta taip pat labai konkrečių priemonių. Frage überhaupt nicht beantwortet. Überhaupt nicht. Tačiau jūs visiškai neatsakėte į mano klausimą. Jūs neatsakėte į į klausimą ir nepaminėjote infliacijos taip pat. Aš manau, kad atsakiau labai aiškiai jūsų klausimą, e, nes jūs klausite, ar komisija pasisako už pernelyg didelį lankstumą. Ponas Liukė nerimauja dėl per žemos infliacijos. Su pirmininku Dragiai mes galbūt tai aptarsime. Pone komisarė, klausė ponia Gulia. Aš dėl sankcijų rengiau pranešimą Europos parlamente ir nesuprantu, e, koks nelengvas tenka jums darbas. Tačiau norėčiau paklausti, koks yra teisinis pagrindas atidėti sprendimą, kad dėl Prancūzijos kovo mėnesį buvo atidėtas sprendimas. Jūs sakote, nereikia prarasti laiko. Šį savaitgalį aš pasižiūrėjau, ką sakė Francis Mer 2003 metais. Jis buvo Prancūzijos ekonomikos ministras, jis prašė daugiau laiko. Jūsų sprendime mačiau, kad Prancūzija e, viršė deficitą jau nuo 2009-ųjų. Ar jūs manote, kad tai yra susijęs su laiku, e, ar jūs nenorit, jūs sakėte, nenorys sugriauti taisyklių, tačiau ar taip nenutiks, nes šaliai, kuri metų metus nesusitvarko su tuo deficitu, skiriama papildomai laiko. Ta šalis pati juk prisėmė įsipareigojimus. Ta situacija tikrai keista. Na ir paskutinis klausimas. Ar nemanote, kad Europos komisija bandote paversti jungtinių tautų e, komitetu? Mes turėjome bendrių sistemą, kur Europos komisija turi tam tikras pareigas, prerogatyvas. Mes norėjome, kad tai būtų taisyklių sistema ir teisės sistema. Ir ne tokia sistema, kur Europos komisija, atleiskite už pasakymą, su visa geriausia valia, ir aš tikiu, kad pareigūnai dirbo puikiai, kad nieks nieko nenori sugadinti, tačiau galiausiai jūsų sprendimai turi tiek vertės, kiek jungtinių tautų sprendimai taikos palaikymo klausimais. Dėkoju. Pone Guliar, čia atsakymas. E, pone Guliar, jeigu būtumėt mano vietoje ir pono Dombrovskio vietoje, ir noriu priminti, kad sprendimai mūsų buvo priimti bendrai, vadovaujant komisijos pirmininko Junkeriui, tai reiškia, kad mes visi trys konsultavomės prieš pateikdami savo nuomonę. Ir noriu pasakyti, kad mes neprivalėjom to daryti, bet visam, visai kolegijai komisijos buvom pateikę tuos savo sprendimus. Jūs nežinau, ar būtumėt priėmę tokius sprendimus. Pone komisarė, aš kalbu apie Europos komisiją, nes kaltinu jūsų asmeniškai. Sprendžia ne kolegija, sprendžiame aš ir ponas Dombrovskis. Ir sprendžiame labai tiksliai. Kolegija komisijos buvo informuota, visa komisija buvo informuota apie tokius sprendimus. Sprendimas buvo priimtas visiškai bendrai po labai detalių diskusijų. Nežinau, ar jūs būtumėt prieėmę kitokį sprendimą, galbūt mes priemėm tokį ir paaiškinsiu, kodėl. Be abejo, sankcijų galimybė buvo iškelta diskusijų metu. Nes mes nesame jungtinių tautų organizacija, mes esame Europos komisija, kuri turi e, įgaliojimus taikyti ES sutartis kad būtume priversti taikyti sankcijas, reikėtų, kad mes būtume įsitikinę, kaip jau sakiau, įsitikinę, kad 2014 metais 126 aš, jų sutarties straipsnių remiantis, 8 ir 9 dalimi remiantis, reikėtų reikėtų būti įsitikinus, kad 14 metais nebuvo imtas reikiamų priemonių. Mūsų nuomonė tai yra patikslinta, kol kas mes nemanome, jog tų priemonių buvo imtasi, mes nemanome, tačiau nesam tuo įsitikinę. Įsivaizduokite tokią padėtį. Yra du metodai - bottom-up vadinamasis ir top-down metodas. Ir jeigu būtų tekę konstatuoti, kad žema infliacija, kuri mane jaudina tiek pat, kiek štai kolegų žavusi klausimą, keltų problemų. Ir jeigu tų priemonių būtų imtasi, tai kokį patikimumą šiandien turėtų Europos komisija, jeigu būtų taikytos sankcijos prieš gaunant galutinius skaičius. Būtent dėl to davėme papildomą laikotarpį tų trijų mėnesių dėl to, kad nebuvo galima įvertinti galutinių skaičių šioje srityje. Mes skirime tą papildomą laiką, tačiau dar kartą noriu pakartot, mes nesame jungtinių tautų organizacija, nei Europos komisijai, nei šaliai, kuriai suteiktas tas papildomas laikas, tai neturi būti prarastas laikas. Jeigu paaiškėtų, kad priemonių nebuvo imtasi 14 metais ir mes tą patikrinsime, e, ir jeigu atsitiktų taip, kad struktūrinės reformos nebūtų pakankamos, tai tuomet laikui atėjus Europos komisija ir galėčiau pasakyti, kad kovą apie tai galėsime E, papildomai apie tai pakalbėti, tai tuomet sankcijos bus taikomas. Aš manau, kad mūsų požiūris atitinka galiojančias taisyklės ir tas požiūris yra labai skrupulingas, kadangi nenorėjome priimti sprendimų remdamiesi kažkokiais tarpiniais, nekalutiniais skaičiais, nes e, patikimumą užtikrina nebūtinai sankcijos, patikimumą užtikrina pirmiausia remimasis visais turimais duomenimis. Ir norėčiau pasakyti dar štai ką. Mūsų taisyklių dvasia nėra būtinai baudimas, sankcijos. Nes jeigu tenka bausti, reiškia jau pralaimėta. Ir svarbiausia yra įtikinti šalis būtinybę reformuotis, kad būtų galima pasiekti konkrečių rezultatų. Būtent tai reikia daryti. Jeigu tenka bausti, reiškia neįtikinom, reiškia nebuvo atlikta reikiamų užduočių. Sankcijų galimybė turi egzistuoti, ji yra. Bet e, jeigu reikės, mes jas tikrai taikim, taikysime. Tačiau, kai jeigu galima jų išvengti, taip yra geriau, nes tai padeda dirbti konstruktyviau. Pone komisarė, aš rengiau e, pranešimą dėl sankcijų, tad nesakykite man, kas ten turėjo būti. Tai aš noriu paklausti, kodėl reikia vėl lauko įvertinti Prancūzijos ir Italijos galutinius skaičius? Ar manote, kad kitoms šalims egzistuoja tie skaičiai? Juk neturi tų galutinių skaičių. Tad aš manau, kad visoms valstybėms narėms chronometras turi būti nuspaustas tuo pat metu. Dėkui, atsakymas. Kitoms šalims problemų nekyla dėl skaičių, nes rezultatai aiškus. Na, Prancūzijai tie skaičiai nėra aiškus. Būtent dėl to mes nusprendėme, kad taip turi būti. Niekas tų skaičių kol kas neturi, nei jūs, nei aš, nei niekas. Tad spręsime, kai jos turėsime, kaip sakiau ponui Ferberiui. Jeigu visą tai būtų prasidėję anksčiau, jeigu to šalis žinotų, kad bus taikoma tų priem, būtų taikomusios priemonės. Su ponu Katainin apie tai kalbu. Aš žinau, kaip įvyko dialogas su kitomis vyriausybėmis, su Prancūzijos, Italijos, Belgijos ir kitomis. Ačiū, kolega Viegas Guoja vardu, prašau. Ora, nós eh, não concordamos com o... Mes eh, nepritarėme stabilumo paktui. Europos semestrui, taip pat ir visam valdymo procesui, nes mes manome, kad tai yra griežtos priemonės, kurios e, neatsižvelgia į valstybių specifiką ir kad tai yra e, suverenumą pažydžiantis dalykai. Tai yra antidemokratiškos priemonės ir jos atspindi asimetrinius ryšius jėgos santykio, kuomet e, Vokietija pasiekė pernelik didelį deficito lygį, tai paktas buvo suspenduotas, su tarpu kitiems tai ne, nebuvo padaryta. 24 valstybės narios per tam, tam tikrą laikotarpį buvo įvardintas kaip turinčios per, per didelį deficitą. 11 valstybių iš 16 dabar nesilaiko e, reikalavimų. Tai kas yra blogai, kur problema. Ar problema yra taisyklės, ar, ar, ar, ar valstybės e, nesugeba laikytis tų taisyklių. Kodėl čia yra taikomi dvigubi standartai? Mes, aišku, galime versti valstybės taikyti tas pačias taisyklės, nesižvelgdami į kiekvienos valstybės specifinę padėtį. Eurozonos valstybės yra labiau įsiskolinę ir ekonomika jose auga lėčiau negu ne eurozonai priklausančiose valstybėse. Ataskaitoje taip pat sakoma, jog 14 e, metais bendras deficitas yra mažesnis negu 3 procentų, tarpo įsiskolinimas didėja. Tad e, dauguma rodiklių rodo, jog apskritai padėtis gerėja, bet turėtų gerėti. Tačiau kodėl ekonomikos padėtis negerėja ir kodėl vis dėlto realios perspektyvos yra stagnacijos perspektyvos. Galbūt tos griežtos ekonominės priemonės stabdo ekonomikos augimą. Galbūt mes turėtume labai rimtai panagrinėti didesnio lankstumo galimybę taikant pakto reikalavimus. Ir viešos investicijos taip pat čia yra labai svarbus aspektas ir turėtume užtikrinti, kad e, šios investicijos nebūtų įskaičiuojamos į e, deficitą, deficito apskaičiavimą. Juk valstybės dalyvaus investicijų fonde, tad mano klausimas yra toks, ar aš dar turiu laiko. Tad užuot toliau mechaniškai taikys buhalterinės taisyklės, ar komisija negalėtų. Pirmininkas baigėsi jūsų kalbėjimo laikas. Kalbėtojas. Galbūt mes turėtume teikti pirmenybę viešuosiams investicijoms ir užtikrinti, kad tos investicijos būtų orientuotos į nacionalinės perspektyvas. Atsakysiu labai trumpai, ponas Viegas uh, teigia, jog jisai mato padėtį visai kitaip. Aš kaip komisijos narys turiu taikyti pakto taisyklės, jų neiškraipydamas. Aš manau, kad tos taisyklės leidžia sumažinti tam, tam tikrus disbalansus ir aš manau, kad kovodami su e, e, deficitu ir įsiskolinimu mes e, vienodinam valstybių narių padėtį. Ekonomika, kurioje yra didesnis įsiskolinimas, yra silpnesnė ekonomika. O kalbant apie lankstumą, tai pasakysiu tą, ką jau sakiau ne vieną kartą. O būtent jeigu mes taikom lankstumą, tai tik tiek jį taikom, kiek leidžia taisyklės. Ir mes kūrybiškai tų taisyklių neinterpretuojam. Aš e, taip pat suprantu investicijų svarbą ir būtent todėl Ponas Junkeris pateikė investicijų planą ir dėl tos pačios e, priežasties tos valstybės, kurios nuspręs prisidėti prie to fondo, tai jų e, įmokos nebus įskaičiuojamos į įsiskolinimą ar į deficitą. Dėkoju. Ponas Ernės Urtason žaliųjų frakcijoje. Aš norėčiau pateikti klausimą dėl Ispanijos biudžeto peržiūrėjimo. Jūs e, teigite, jog reikia sumažinti 4 procentais deficitą ir tai sukėlė tam tikrą sujudimą. Taip, iš tikrųjų, Ispanijoje yra deficitas, tačiau dabar yra reikalavimą papildomų pastangų, tuo tarpu krizė yra labai gili ir aš manau, kad reikalauti to yra neatsakinga. 150 tūkstančių namų ūkių iš viso neturi e, e, jokių pajamų praktiškai. Ir e, ne, bedarbystės pašalpos bendra suma sumažėjo taip pat be galo smarkiai. Tad e, prašydami 0,4 procentai sumažinti deficitą, Ar jūs atsižvelgėte į socialinės pasiekmes? Ar komisija išnagrinėjo tas pasiekmes ir kokių pasiekmių tai turės mūsų ekonomikos e, perspektyvams, juk tai sulėtins ekonomikos augimą. Ar jūs nagrinėjote e, šį aspektą? Aš manau, kad galima šioje situacijoje taikyti tam tikrą lankstumą. Taip pat norėčiau paklausti, ką Jūs manote apie Ispanijos fiskalinę reformą. Ar Jums atrodo, kad ta reforma yra logiška ir ar jinai nes, ne, nesumažins e, pajamų? Pirmininkas Junkeris taip pat e, pranešė, jog valstybių narių įmokos į fondą nebus įskaičiuojamas į deficitą ar įsiskolinimą, Ar turimas omeny, turimos omeny įmonės į, į, į kapitalą, ar į tą sritį taip pat patenka ir investicijų banko e, akcijų pirkimas, obligacijų pirkimas. Atsakysiu pirmiausia dėl Ispanijos. Jis, mes pabrėžėme, jog Ispanija iškyla pakto nesilaikymo rizika. Ispanijai dabar suteiktas papildomas laikotarpis ištaisyti tiems dalykams 14 metais iki 16 metų, o dėl 14 metų tai e, buvo pasiekti tikslai, 2015 metais dar reikės papildomo priemonių, 4,2 procentą BVP yra numatytas tikslas, Aišku, pakoregavo skaičiavimus, galtinis rezultatas buvo 4,6 procentai. Tad e, Ispanijos pastangos šituo požiūriu dar yra nepakankamos, toliau struktūrinės pastangos ir, ir atitinkamos rekomendacijos. Ispanija numato sumažinti e, darbo apmokestinimą ir tai turės tam tikrų pasiekmių e, darbo e, sąnaudoms ir užimtumui. Ir aišku, šitą dvasę mes ir, ir tęsime e, dialogą su Ispanija ir jeigu reikės, bus imtasi papildomų priemonių tam, kad e, būtų laikomasi mūsų rekomendacijų. Bet, e, kaip sakiau, mes papildomą laikotarpį esam numatę iki 16 metų. E, Šiaip mūsų dialogas vyksta pozityviai su Ispanijos vyriausybė ir aš nemanau, kad šioje platmėje yra kokios nors įtampos ir, ne, ir ne, nemanau, kad jos būtų ateityje. Kitas jūsų klausimas buvo dėl tų įmokų kapitalo pavydalu, bet aš papildysiu atsakymą vėliau. Jūs neatsakėte man dėl fiskalinės reformos Ispanijos, nes savo nuomonėje dėl biudžeto jūs e, darote nuorodą į tai. Ar jūs manote, kad Ispanijos vyriausybė, e, ką jūs manote apie tą reformą, kurios pasiekmes būtų 9 milijardai sumažinti pajamas? Reikia turėti omenyje mūsų darbo dvasę. Komisija juk neturi viską daryti už vyriausybės. Mes turime bendrus tikslus ir paskui, numačius tos tikslus, pačios valstybės nusprendžia, kokiamis priemonėmis jos sieks tų tikslų. Tai būtent tokia dvasia mes ir dirbame. Todėl aš nenorėčiau dabar vertinti tos ar kitos reformos, ar tos ar kitos priemonės, kurią įgyvendina ta ar kita valstybė. Dėkuoju FDD Marko Vadį. Dėkuoju, ponia pirmininkė. labai kritikuojama komisijos metodologija apskaičiuojant e, e, BVP ir deficitą. Bet tai gali turėti įtakos e, vyriausybių politikai. Tai taip pat gali sukelti tam tikro neužtikrintumą. Mes e, žinome, kad dešimtais ir, ir, ir tryliktais metais kai kurie dalykai buvo peržiūrėti Italijos atveju. Ir e, GEP 3,6 procento Italija ir aš norėčiau paklausti, jeigu jūs manote, kad metodologija nestabilumo metu yra jau pasenusi, ar tai negali iškraipyti e, valstybių narių biudžeto vertinimo. Said, the, the, the precise, several... Kaip jau sakiau, tikslumas šiuo atveju yra reikalingas. Ir priemonės turi būti gyvendinamos tuo laiku, kai tai būtina. E, kalbant apie Italijos situaciją, su augimo ir stabilumo paktu e, tebelieka problemų Italijoje. Mes sveikiname tas papildomas priemonės sumažinti deficitą iki 3 procentų BVP ir siekti 2,6 procentų deficito 15 metais Tai atitinka tą struktūrinį pagerinimą, kurio laukiama 14 metais. E, kontekstas yra sudėtingas. Žinome, kad maža infliacija dabar mes suprantame, su kokiais sunkumais susiduria Italija. Ir galėtume diskutuoti apie Italijos galimybės iš tikrųjų sumažinti augimą. Padidinti augimą sumažinant skolas. Ir tai būtų. E, prognozijas rodo, kad daugiau negu 2,7 procentus gali siekti deficitas. E, fiskalinės pastangos yra irgi šiek tiek žemesnės pagal prognozijas ir galėtume pasižiūrėti 2014-2015 metų pereinamą laikotarpį. Tai iš tikrųjų yra labai nelengva užduotis esant dabartiniai ekonominiai padėčiai. Tokią dvasę mes diskutuojame su Italija. Dar peržiūrėsime situaciją 15 kovą ir žiūrėsime, kiek naudos davė pagerintas biudžeto įstatymas ir atskirų programų gyvendinimas. Pripažįstu, kad gali kilti sunkumų, tačiau manau, kad Europos komisijos požiūris yra toks, kad atsižvelgiama į egzistuojančius sunkumus. Thank you, uh, on the... Pirmininkas, ačiū. Kalbėjote apie struktūrinį deficitą. Ir ponas Svaki vakar minėjo kai kurios komentarus, kurie atitinka jūsų šiandienos teiginių liniją šis, šį klausimą seka ir analizuoja kolegos dėl struktūrinių deficitų ir taikomos metodologijos, nes ji skirtinga atskiruose valstybėse narise. Ir iš tikrųjų prie tos temos dar ko gero grįžti teks ir ateityje. Nes klausimas aktualus, kadangi struktūrinis deficitas vaidina labai didelį vaidmenį įgyvendinant reformas ir įgyvendinant augimo ir stabilumo paktą. Barbara Keppel, prašau. E, Pone pirmininkė, komisarė. Valstybėse, valstybės narės galėjo išvengti e, sankcijų, jeigu sudarydavo teisingus alijansus ir, ir galėtų pateikti siūlymus Europos komisijai. Dabar tai yra sunkiau, nes sankcijos automatiškai įsigalioja, jeigu nėra kvalifikuotos e, daugumos, kuri priešintųsi toms sankcijoms. Tai reiškia, kad galima Europos komisijai veikti aktyviau, belieka e, jums nuspręsti, kaip naudosite šią galimybę. Trijų mėnesių laikotarpį, sakėte, pasinaudojote, kad šalis galėtų pateikti skaičius čia ypač aktualu tom šalims, kurios yra probleminės, bet jų skaičius jau buvo galima turėti, nes pareigūnai juk nepasikeitė. Jūs sakėte, kad taisyklės taikysite labai griežtai. Tad ka, kas jūsų nuomonė yra griežtas taisyklių taikymas, ypač dėl sankcijų, kai pažeidžiamas augimo ir stabilumo paktas. Tai pirmas klausimas. Antras klausimas dėl parlamento vaidmens. Makroekonominės priežiūros ir biudžeto priežiūros kontekste, kuris numatytas augimo ir stabilumo pakte, nu, nu, manyčiau, kad Europos parlamentas neturi pakankamai veiksmų galios. Europos komisija teikia e, siūlymus, valstybės atsiskaito Europos komisijoje, Europos parlamento nuomonė neįpač kreipiama dėmesio. Vadinamasis six-pack ir two-pack buvo susiprinti, tad kokios veiksmų galimybės turi Europos parlamentas ateityje. Ačiū. Atsakymas. Ačiū už jūsų nuomonės išdėstymą apie komisijos požiūrį artimiausių metų, nes iš tikrųjų mes norime įstikinti, kad pakto taisyklės buvo patikrintos. Tam mums reikėjo laiko, aš jau sakiau, kodėl. Ir darysime tai tikrai labai griežtai. Tikrinsime. Tikrinsime ir labai detaliai. Netaikydam jokių nuolaidų niekam. E, su kai kuriomis šalimis tęsėme dialogą šiuo klausimu ir dialogo objektas yra štai koks. Ar buvo imtasi priemonių 2014 metais ar ne? Jeigu šalis prisėmė įsipareigojimus, jos turėjo juos įgyveninti, ar ėmėsi priemonių ar ne, įgyvendino juos ar ne. Jeigu paaiškės, kad ne, tai tuomet reikės papildomų e, korekcinių priemonių. Ir galiu patikinti, jog struktūrinės pastangos e, bus vertinamos, ar buvo pakankamos ar ne. Ir Ypač bus didelis dėmesys skiriamas Prancūzijai, kur 0,5 procentais skiriasi nuo prognozių e, esamą situaciją. Aš manau, kad visi sutarė dėl struktūrinių reformų, dėl galimybių pakeisti tai, ką daryti, kad ekonomika būtų e, konkurencingesnė, aktyvesnė ir aktyvesnė, kad būtų galima sukurti didesnį ekonomikos augimą. Jeigu norime tvarių viešųjų finansų, būtina turėti reikiamus rodiklius, būtina turėti didesnį ekonomikos augimą. Ta ir darysime, tą ir stebėsime artimiausiais mėnesiais. Pagal tuos rezultatus, remiantis tais trim parametais, efektyvūs veiksmai, struktūrinės reformos ir efektyvūs veiksmai, tai tuo remintis mes priimsime sprendimus. Ir jau sakiau, kokie yra pageidautini sprendimai. Mes norėtume pirmiausia prieiti prie gerų sutarimų, gerų išvadų ir geros pažangos. Sakiau, kaip gali klostytis įvairių scenarijai, sakiau, kad gali nutikti taip, kad teks taikyti sankcijas. Mes neužkertam šito kelio savo, gali tekti jas taikyti, bet norėtume to išvengti. Dirbsime visi kartu, kalbėsime ekonominę valdyseną, dirbsime dar ir prie dviejų šešių e, teisės aktų paketo ir stengsimės pagerinti tai, ką dar galima pagerinti. Dėkui. Thank you. Now... Ačiū. EPP šešėlinis pranešėjas, ekonomikos valdysenos pranešimas SRD Langė. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisijos nariui už tai, kad e, galbūt lėt, per vėlai, bet atsakė į tą klausimą, kurį aš prieš savaitės ir gal net kelis mėnesius uždaviau per klausimus komisijos nariui. Aš e, jūsų klausiau, duodama mm, gyvulių fermos pavyzdį ir klausiau, ar toje fermoje kai kurie uh, E, gyvūnai yra privilegijuoti. Tada jūs neatsakėte, dabar atsakėte teigiamai, e, atsakydamas į ponius Gula klausimą, sakėte, kad e, visos valstybės narės pateikė tinkamą informaciją išskyrus Prancūziją ir Italiją. Ir už tai jums buvo suteikti trys papildomi mėnesiai. Tai tik patvirtina tą faktą, kad taikomos skirtingos taisyklės - vienokios mažoms valstybėms narėms, kitokios didesniems valstybėms narėms. Jūs um, ne visai atsakėte į pono Ferberio klausimą, kuogi ypatingi 2014 metai. Jūs um, tarpusavyje prieštaraujančius um, dalykus sakote. Viena vertus sakote, kad darote tą patį, ką ir ankstesnė komisija. Dabar sakote, kad 2014 buvo sunku pateikti skaičius, nes atėjo nauja komisija. Taisyklės yra taisyklės. Komisijos vaidmuo yra komisijos vaidmuo. Valstybės narės neturėtų jausti skirtumo, kokia komisija dirba darbą, yra skaičiai. Tai jūs Nesvarbu, ar yra 2013 ar 2015 metai, kodėl 2014 yra ypatingi, kodėl. Taisyklės yra tokios pačios. Naujoji komisija turi tą patį vaidmenį kaip senoji komisija. Taigi jūs tai, ką jūs sakote, prieštarauja jūsų teiginiai vieni kitiems. Dabar dėl to, kad kai kuriams valstybėms narėms taikomos skirtingos taisyklės, aš manau, kad tai yra iš tikrųjų mums visiems didžiulio susirūpinimo objektas ir aš noriu tai akcentuoti. Gal jums ir nepatinka tai, kad aš tiesiai išviesiai kalbu, bet ačiū komisijos nariu už tai, kad pagaliau aiškiai atsakė į tą klausimą, kurį aš uždaviau prieš kelias savaitės. Manau, kad tas atsakymas tikrai kelia nerimą. Paskutinės mano pastabos e, dėl ekonominės valdysenos peržiūros ataskaitos. Jūs sakėte, kad arba viskas tinkamai veikia, arba nebuvo pakankamai laiko viskam įvertinti. Kai kurios taisyklės nebuvo patikrintos normalios, normaliais ekonominės situacijos laikais. Tai jūsų žodžiai. Ir Herman Van Rupoj sakė, kad, aišku, krizė, sunkiausias jos etapas praėjo, bet ar tai reiškia, kad jau dabar normali ekonominė padėtis, dėl to galime ginčytis. Bet galbūt įdomiau pažiūrėti, kaip ekonominė valdysena veikia normalioje ekonominėje situacijoje, o ne krizės metu. Nes krizės metu buvo skubos elementas, kuris visus apjungė ir buvo sukurta štai tokia sistema. Tai man įdomu pažiūrėti, kaip viskas veiktų normaliomis ekonominėmis sąlygomis. Ir galbūt reiškia, jūs jau išnaudojate visą laiką. Anksčiau kalbėjusiai turėjo penkias minutės, jūs nepatiklinote, kiek laiko man suteiksite. Bet jeigu jūs išnaudosite visas penkias minutės, tai neišgirsite atsakymo. Gerai, aš paskubėsiu, bet turiu štai ką pasakyti. Dėl peržiūros, ar nereikėtų išsamios šešių ir dviejų teisės akto paketo analizės ir tuo viską ir baigti, nes iš tikrųjų stabilumo ir augimo paktas yra pagrindiniai pasitikėjimo garantas, kaip sakė Dragė. Ir ar nebus taip, kad lankstumas, lankstumu bus prisidengiama iš tikrųjų mm, darant žalą pasitikėjimui. Ir dar, kalbant apie lankstumą, kokias lankstumo priemonės jūs jas jau panaudojate, e, kalbant apie Prancūzijos ir Italijos pavyzdį, jūs kažkokias lankstumo taisyklės pasinaudojate akivaizdžiai, nes taisyklių nebuvo laikomasi. Uh, Ir antras klausimas, 20 sekundžių atsakymai. Jūsų kalba labai įdomi, sako pirmininkas, bet jūs nepaliekate laiko atsakymui. Jūs atimate iš manęs laiką, sako kalbėtoja. Dvi minutės klausimui, trys atsakymui. Tokia yra taisyklė. Jūs išnaudojate visas penkias minutės pasisakyti. Suprantu, jums nepatiko mano pasisakymas. Toliau Bronžberės. Ne, pane pirmininkė, aš norėčiau aiškaus atsakymo į konkretų savo klausimą. Komet e, siejam tai, apie ką dabar kalbam su e, metinė augimo ataskaita, tai matome, kad e, komisija nori žiūrėti į augimo apžvalgą kaip į tam tikrą koregavimo priemonę ar, ar valdymo priemonę. Tad e, galbūt jūs galėtumėte pasakyti, kaip jūs numatote naudoti lankstumą, siekdami e, koreguoti ekonominį valdymą nes e, tas e, lankstumas vis dėlto dar yra embriono stadijoje. Dabar kalbant apie taisyklės, ponė Ferrera jūsų klausė dėl nuostatų, kurios tai e, reglamentuoja. Tos nuostatos leidžia tam tikromis nepaprastomis sąlygomis suteikti valstybėms narėms papildomą laikotarpį. Tai kiti kolegos taip pat komentavo. Komet uh, jūs e, pateikėte savo komentarus dėl lankstumo, jūs minėjote išskirtinės aplinkybės. Aš manau, kad mes galime čia eiti dar toliau. Galime dar iš naujo įvertinti ekonominio augimo apžvalgą kaip instrumentą. Jūs taip pat e, įžanginėme žodėje minėjote ir kitas priemonės ir kaip vakarės kalbėjome, jūs taip pat galėtumėte pateikti tikslesnius e, struktūrinį deficito ir potencialaus augimo apibrėžimus, potencialias apibrėžtis. Toliau šešių dokumentų paketo klausimų jūs sakėte, kad e, šitie dalykai dar nebuvo patikrinti normalioje ekonominėje padėtyje. Tačiau tos taisyklės buvo sukurtos reaguojant į susidariusią padėtį ir galbūt jos neleidžia tinkamai valdyti esant tam tikroms įtampoms. Ir vargu ar tai yra pati optimaliausia priemonė dabar turint omenyje investicijų programą. Aš manau, kad uh, Galbūt komisija neturėtų laukti parlamento gerų idėjų ir geros tarybos valios. Aš e, turėč, norėčiau atsakyti pen, penkias minutės. E, būtų atsakymai ir e, klausimui. Ne, mes netaikome dvigubų standartų ar, ar, ar kelių greičių principo, netaikome. Ir aš visiškai nekritikuoju prieš tai dirbusios komisijos, jinai e, paprasčiausiai dirbo savo darbą. Ir su ponu Katainenu mes paprasčiausiai ne, nenorėjom sugražinti tų biudžetų, teikdami, kad jie netitinka reikalavimų. Mums reikėjo dar papildyti informaciją. Nes per tas savaitės mes neturėjom pakankamai informacijos sprendimui. Ir daugiau čia nieko nėra, jokių kitų priežasčių nėra, nes tų kelių mėnesių papildomas laikotarpis yra ne tam, kad būtų dvigubi standartai taikomi, o jis yra tik tai tam, kad mes primtume tinkamai sprendimą, remdamėsi objektyvę informaciją. Komisija priima sprendimus tikrai kolegialiai ir tikrai pagal visas taisyklės. Čia tikrai nėra dvigubų standartų. Mes dirbame kartu, nepriklausomai mūsų politinių pažiūrų, be kita ko ir ponas Dombrovskis ir aš dirbame absoliučiai kolegeliai. Toliau, reaguojant į tai, ką sakė ponia Pervauš, aš e, negaliu komentuoti kai kurių dalykų, kurie dar nebuvo pristatyti oficialiai, bet e, turime suprasti, tas ribas, kuriuose mes veikiame, tai yra stabilumo pakto e, ribos. O kalbant apie tas e, ypatingas aplinkybės, tai susijęs su tuo, ko klausė ponė Ferrera. Aš manau, kad e, apskaičiavimo metodologija galėtų būti kai kuris atvejais e, patobulinta, galbūt geriau galėtų būti atsižvelgiama į specifinę valstybių e, padėtį ir struktūrinio deficito apskaičiavimui tai, taikome ne viena metodologija ir tų skirtingų metodologijų rezultatai yra skirtingi, tai šitie dalykai galėtų būti optimizuoti. Bet dar kartą grįžtu prie to, kad mes iš tikrųjų dirbame kolegialiai ir e, eurozonai valdžio Dombrovskio nuomonė ir mano nuomonė. E, tos ypatingos aplinkybės nėra konstatuojamos. Ir kadangi mes pradedame bet kokią analizę nuo faktų ir mes esame atviri ambicingesniam požiūriui ateityje, kur ir parlamentas galėtų vaidinti E, svarbesnį vaidmenį, tai yra pranešėjai ir šešėliniai e, pranešėjai ir tuo būdu galėsime pasistumėti toliau. Darius Rozatė. Thank you, uh, chair, uh, thank... Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariui. Pradėsiu reaguodamas į ponios Guliar uh, ir vonės dėlangė klausimus. Iš tikrųjų, tai svarbus klausimas. Mes e, nenorime, kad susidarytų įspūdis, kad e, komisija laikosi dvigubų standartų. Viskas turi būti aišku, kokie yra jūsų taikomi kriterijai. Priimant sprendimus dėl e, trijų šalių galutinio vertinimo atidėjimo. Ar pakanka to, kad valstybė narė nepateiktų visos informacijos apie savo biudžeto plano projektą, kad būtų suteiktas toks atidėjimas, ar jūs taikėte kažkokius kitokius kriterijus. Norime, kad viskas būtų aišku, kad nekiltų kažkokio bejonių dėl procedūros. Antras klausimas Klausimas apie vieną svarbų ekonominės valdysenos sistemos komponentą. Tai yra vienas iš stabilumo, koordinavimo ir valdysenos e, sutarties nuostatas. Viena nuostatoje yra numatyta prievalė valstybėms narėms taikyti korekcijų mechanizmą savo nacionalinėse įstatymuose, siekiant užtikrinti, kad jos atitiks fiskalinės taisyklės, kad laikysis fiskalinių taisyklių. Ypač deficito perviršio atveju. Kaip Jūs vertinate to korekcinio mechanizmo veikimą, nes jis numatytas ir veikia nuo praeitų metų pabaigos. Taigi, koks, ar šis mechanizmas yra veiksmingas Jūsų nuomonė ir galbūt galėtumėte informuoti mus, koks yra šio mechanizmo gyvendinimo, mm, kaip jis įgyvendinamas visose valstybėse narėse. Atsakymas. Dar tiksliau raiškiau atsakysiu dėl to, kas padėjo pasirinkimus būtent tokį sprendimą. Mes ne juk neskirsime kažkokius laikotarpius, mes tiesiog pasiskyrėme papildomo laiko laiko tam, kad būtų galima tiksliau a, išnagrinėti tris parametrus. Pirmiausia, ar buvo imtasi reikiamų priemonių ar ne. E, dėl 2014 metų antra, ar pakako struktūrinių fondų 15 metais ar ne. Ir ar struktūriniai fondai yra tokie, kurie gali pakeisti ekonominės sąlygas ir paskatinti ekonomikos augimą vienoje ar kitoje šalyje kurios gavo papildomą laikotarpį to ekonominio dialogo. Tad abi komisijos e, dirbo gerai, ankstesnė komisija, mes tęsime jos darbą, ponas Baroso taip pat sekė, kas vyksta šios rytyje, tą daro ir ponas Junkeris. Ir galėčiau dabar pridurti tik štai ką. Yra vienas dalykas, kuris buvo šiek tiek sudėtingas man ir ponui Dombrovskijui, Europos komisija savo ankstesniam darbe susitelkė labiau prie to, kas priklausė pagal įgaliojimus, ar atmetamas biudžeto projektais nusreiktos valstybės ar ne, dėl rimtų netitikimų. Ir mes kalbam apie labiau priemonės, kurių buvo imtasi ar ne. Ir galėčiau patikinti, kad Valdės Domrovskis ir aš dirbsime prie šios situacijos ir jau, jau ėmėmės to darbo nuo rugsėjo mėnesio, kad galėtume pasiekti objektyvesnių, tikslesnių išvadų. Bet dar kartą noriu patvirtinti, kad nėra kažkokių dviejopų standartų, papildomų mechanizmų, dviejų greičių Europų ir taip toliau ir panašiai. Kovo mėnesį mes priimsime motivuotus pakankamai sprendimus, nes mes visą savo sprendimų arsenalą tebe turime. Niekas neuždraus komisijai pasinaudoti turimomis priemonėmis. Ir norėčiau, kad visi aiškiai suprastumėte, mes, mes siekime tik aiškių išvadų ir manome, kad šalis traktuoti turime ne pagal jų statusą, pagal jų statutą, tiesiog sprendimus turime priimti išmintingai, aiškiai, nes tai padės pasiekti geriausių rezultatų. Nes norėčiau pakartoti, kad sankcijos negali būti savitikslis dalykas. Jų gali tekti imtis, kartais tai ir reikalinga yra. E, tačiau, e, tačiau jų ne, nebūt, jos nebūtina taikyti sistemingai, jas būtina taikyti tada, kai, pavyzdžiui, nesilaikoma nustatytų šešių teisės aktų ar dviejų teisės aktų pakete numatytų taisyklių. Na, sankcijos, kaip jau sakiau, yra tas dalykas, kurį reikia taikyti paskutiniu atveju Ir dar. Visą tai mes įtrauksime į savo vertinimą, e, kai, kurį atliksime dėl ekonominės valdysenos. Daugelis mechanizmų kol kas dar yra labai nauji, na ir kol kas nesimsiu jų vertinti, juos vertinsime po to, kai jie jau bus kurį laiką tarnavę, nes dabar būtų per nelik ankstyvi tie vertinimai. Ačiū. Udo Bulman, prašau. Pone pirmininkė, pone komisarė, Pone pirmininkė, pone komisarė. Norėčiau reikšti pastabą ir užduoti klausimą. Pastaba būtų tokia. Manau, kad Europa susiduria su dviejopo tipo problemomis. Viena vertus turime ideologus ir tai pirmiausia yra tie, kurie, kad ir kokios bebūtų ekonominės realijos, lyja sninga, šviečia saulė ar dar kas nors vyksta, jie nori versti visus laikytis kažkokių empirinių principų. Sako, biudžetas turi būti sumažintas, kad ir kokios ekonominės aplinkybės bebūtų susikloščiusios. Mano šalyje taip nutiko, kitose šalyse irgi tai buvo. Pone komisarė, jūsų direktorate taip pat yra tokių žmonių. Yra tokių žmonių, kurie dar iki šiol neatsiprašė už tai, ką padarė Portugalijoje ir kitose šalyse dėl trejeto, kur dingo e, produktyvios investicijos. Tai čia tie ideologai. Na ir yra kita grupė žmonių, kurie atsisako bet kokio modernizavimo, kurie nenori nieko keisti, tik nori daryti tai, ką nuolatos yra darę. Ar kalbėtume apie vidaus rinką, kur 28 valstybės narys, ar apie kitokią, manoma, kad viską reikia palikti taip, kaip buvo. Ko ne nacionalinio lygmens viskas turėtų būti. Taigi tos dvi grupės veikia tarpusavyje ir jų tarpusavio sąveika pasireiškia dešiniuoju radikalizmu. Manau, kad tą užburtą ratą pagaliau reikia nutraukti. Norėčiau sužinoti, kodėl remiant mūsų tarnyboms nebūtų galima grįžti prie matematikos pratimų, prie skaičių, kurie nemeluoja paprastai. Kodėl negalėtumėte mums labai greit pateikti studiją, gal iki pavasario, iki kovo E, būtų galima tai padaryti. Atsižvelgite į visus įmanomus pokyčius ir įvertinkite turimus skaičius, apskaičiuokite visų šalių vystimosi galimybės. Pavyzdžiui, įsivaizduokime, kad investuosime daugiau nei anksčiau. Na ir paskaičiuokime, koks būtų bendras tos investicijos efektas. Antras įmanomas dalykas – investuojame tiek procentų daugiau, atliekame struktūrinės reformas, kaip numatyta ES 2020 programoje ir skaičiuojame. Skaičiuojame, koks bus bendrasis efektas. Na ir trečias dalykas, trečioji galimybė. Nieko nedarome, jokių junkerių planų, jokių investicijų planų. Ir visais tais trim atvejais turėtume apskaičiuoti koks bus įsiskolinimas atskiruose šalyse. Tai tuomet žinosime, apie ką kalbame. Žinosime, kaip taikyti taisyklės, principus, ko iš ko reikalauti, kaip pasinaudoti mūsų ideologiją, kad Europa vėl galėtų atrasti ekonomikos augimo kelią ir kad atsikratytų tų didžiulių skolų, kad e, neliktų to didžiulio deficito, pasuktų ekonomikos augimo ir užimtumo keliu. Aš manau, kad tam reikia pasitelkti visus išteklius. Europos komisija galėtų tą padaryti ir nereiktų kalbėti apie kažkokius super abstrakčius dalykus. Dėkui. Atsakymas. Aš čia nekalbėsiu apie ideologinės preferencijas, nes mano užduotis netokia, tiesiog aš dabar atsakingas už tai, kad būtų laikomasi taisyklių. Aš jau sakiau, kad generaliniam direktoratui E, ir kitoms struktūroms, juk negaila e, ir nedraudžiama atlikti makroekonominės papildomas studijas. Tačiau, kaip jūs jūsų pasiūlymas yra sunkus, e, sunkus ir kartu įdomus galima padaryti, taip kaip jūs sakėte. Kitas kalbėtojas, Alelė Masur, prašau. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju, ponia komisijos nariai. Aš puikiai e, Girdėjau, ką jūs e, atsakėte įvairius klausimus dėl e, dvigubų standartų. Tačiau aš turiu nugastavimų. Prieš 11 e, metų vadinamieji Maastrichto kriterijai, daugia šalė stebėsena ir kiti deficito kriterijai nepasiteisino. Tai buvo fiasko, todėl kad Vokietija ir Prancūzija pažeidė tos kriterijus tuo pat metu ir tuomet e, tarytum atsitiktinai tos abi valstybės e, nepatyrė jokių sankcijų. Paskui jūs e, stiprinote drausmę, taikėte sankcijas, Europos semestro reikalavimai buvo ta, taikomi ir taip toliau. Tačiau aš manau, kad ta politinė kliūtis, su kuria susidūrėme prieš 11 metų, yra ir, ir, ir dabar. Ir aš bijau, kad yra toks reiškinys per didelis, kad sužlugtų. Ir galbūt per didelis, kad būtų galima kritikuoti. Galima kritikuoti Airiją, galima kritikuoti net ir Ispaniją. Aš e, reaguoju tai, ką sakė kolega Ortasun. Tačiau e, Italijos atveju nebegalima to daryti, nes tai išeitų už stabilumo e, pakto ribų. Tad Italija, Prancūzija, Vokietija nebus e, tos valstybės, kuriuoms bus taikomos sankcijos. Ir tuomet iškyla rizika, kad atsidursime tokioje padėtyje, tai e, todėl, kad e, bijome prikelti rinkas. E, jeigu Graikijoje palūkanos iki 8 procentų padidėjo, tai galim su to gyventi. Tačiau e, jeigu iškyla rizika eurozonai, tai elgiamės kitaip ir todėl tikrai padėtis yra tokia, kuomet taikomi dvigubi standartai ir neligybė yra. Viena vertus dėl politinės svarbos tam tikros valstybės išvengia sankcijų ir dėl ekonominės svorio savo, o e, kitos valstybės neišvengia jų ir todėl e, iškyla politinio pasikeimo klausimas. Dėkuoju, ponė Lamasur. Aš dar kartą pakartosiu, kad tikrai nėra dvigubų standartų ir dabartinė padėtis tikrai negali būti lyginama su 2003 ar 2004 metais, dėl kad yra stabilumo paktas, komisija e, užtikrina jo taikymą. E, Aš jums jau paaiškinau, kokie buvo mūsų motyvai. Protesta, laikotarpis protestas tik tai keliais mėnesiais ir tai yra konstruktyvus dialogas. Jeigu paskui tas dialogas nebebus konstruktyvus, tuomet komisija užtikrins savo atsakomybę. Ir tikrai tai nėra principas per didelis, kad būtų kritik... per didelį valstybė, kad būtų kritikuojama. Tačiau jūsų išsakytose mintise yra prieštaravimų, kalbant apie galimas sankcijas ir dramatiškas pasiekmes eurozonai ar rinkoms. Tai šitie dalykai galbūt kelia klausimą dėl tam tikrų mechanizmų tikslingumo. Aš ne, į, į tuos klausimus žiūriu kitaip negu jūs. Antras dalykas. Yra tam tikras paradoksas, nes nuo pat klausimo pradžios mes kalbame apie tam tikras valstybės, tas valstybės jūs puikiai pažįstat, taip pat kaip ir aš, ponė Lemasūrai, tačiau iš tikrųjų mes su Prancūzija, Italija ir Belgija elgiamės greščiau negu su kitomis. Septynios, o ne trys valstybės susiduria su netitikimo rizika. Ir trys valstybės, kurioms atidėjome iki kovo mėnesio laikotarpį, E, gali e, naudotis tok, tokia, e, tokia išlyga dėl labai aiškių priežasčių ir taip nėra, todėl kad mes į tas valstybės žiūrim atlaidžiau, visiškai ne. Aš suprantu, kad čia yra pasitikėjimo klausimas, pasitikėjimo paktų, pasitikėjimo komisija klausimas. E, pasitikėjimo komisijos nariais klausimas, manim ir ponu Dombrovskiu pasitikėjimo klausimas, aš tai puikiai suprantu ir galiu užtikrinti, kad tikrai mes imsimės atsakomybės. Dėkuoju, Alfred Sant. Thank you, Mr. President. Mr. Ačiū, pirmininkė. Komisijos nariai, viena vertus jūs sakote, kad ES turi kovoti su investicijų sumažėjimu ir kad turi skatinti viešasis ir privačias investicijas. Šešių ir dviejų teisės aktų rinkinys, rinkiniai yra skirti problemų sprendimui. Dabar valstybės finansai yra orientuojami ne į jų kaupimą. Taigi šie teisės aktų rinkiniai iš principo prieštarauja investicijų skatinimo planui. Toks pirmasis klausimas. Antras klausimas dėl rekomendacijų šalims. Komisija parengė gairės e, reaguodama į nacionalinių vyriausybių pristatytus biudžeto planus. Mes žinome, kokiais techniniais kriterijais turi remtis komisija siūlydama išvadas vis dėlto per daug vietos dar yra palikta subjektyviems veiksniams. Taigi klausimas, ar Europos komisijos pozicija iš tikrųjų m, mm, siekia naudos pirmiausia eurozonos valstybėms ar visoms valstybėms. Ir kur yra pusiausvyra tarp nacionalinių interesų ir eurozonos interesų, kaip jo supranta komisija. Tai, aišku, ir klausimas susijęs su tais kontroversiškais klausimais dėl Prancūzijos ir Italijos. Norėčiau išgirsti atsakymus. Atvirai pasakius, nematau čia jokio prieštaravimo tarp teisės aktų įgyventinimo ir investicijų plano įgyventinimo. Kaip jau sakiau, su Marian Taisen ir Valdžiu Dombrovskiu mes pristatėme metinį augimo ataskaitą kaip tokį bendrą požiūrį, susidedantį iš trijų komponentų, iš kurių pirmasis fiskalinis konsolidavimas, kurio reikia siekti, antras struktūrinės reformos ir trečias naujausias investicijų planas. Ir šios, šie trys komponentai vienas kitą papildo. Taigi būtinas fiskalinis konsolidavimas. Aš dar kartą kartoju. Didesnis deficitas, didesnė skola, nieko gero ekonomikai. Ir jeigu yra didesnis deficitas ar didesnė skola, tai niekas iš tikrųjų nebus, neturės interesų investuoti. Todėl mes parengėme investicijų planą, remiamės, remintis um, ES biudžeto garantijomis ir EIBO finansavimu bei papildomais valstybių narių įnašais, kurie nebus įtraukiami į tų valstybių narių viešosios skolos ar deficito skaičiavimus. Tai toks yra bendras metodas ir mums atrodo jis yra geresnis, nes yra nuseklesnis. Ir apima visus elementus to sprendimo, kurį mes turime taikyti, kad išbristume iš krizės kurią lemia žema infliacija, mažas augimas ir didelis nedarbo lygis kas yra labai pavojinga ES piliečiams. Atsakydamas jūsų kitą klausimą ir nuomonės dėl biudžeto projektų ir dėl disbalanso procedūrų, Mes e, analizuojame kreditorių ir skolininkų situacijas ir žinome, kad e, ir viena ir kita pusė kai kuriais atvejais turi daryti pastangų. Taigi turime geriau koordinuoti fiskalinę politiką ir e, turime žiūrėti, kaip fiskalinės galimybės gali būti išnaudojamos valstybės, valstybėse narėse, skatinant privačias ir viešasias investicijas. Ačiū paskutinis kalbėtojas. Ponas Okmark. Ačiū komisijos nariui. Daug nuomonių buvo išsakyta apie deficitą. Žinau, kad yra čia netitikimų. Vieni sako, kad mes čia kalbame apie politinę doktriną viena vertus, o kita vertus yra pragmatinė, pragma, pragmatinis požiūris. Bet mes turime įvertinti, kokia yra reali padėtis. Iš tikrųjų, Prancūzijai ir Vokietijai buvo leista turėti deficitą, kuris galiausiai sukėlė dar didesnių problemų. Ir labai ilgai augo deficitas, kuriuose valstybėse baigėsi lėšos ir tada buvo taikomos taupimo priemonės. Biudžeto konsolidavimo priemonės nelėmė to, kad e, ekonomika nustojo aukti ir padidėjo nedarbas. Ir dabar didėjančio deficito šalyse matome kraštutinių dešiniųjų jėgų įsivyravimą. Mano klausimas, koks jūsų požiūris į deficitą? Labai nemažai ir šiandien uh, kalbėjusi sakė, kad e, galbūt e, verta palikti deficitą ir tai stimuliuos ekonomiką, bet jeigu tai būtų tiesa, tai šalis turinčias didžiausią deficitą turėtų didžiausią ekonomiką, didžiausią ekonomikos augimą ir mažiausią nedarbą. Tai kaip jūs suprantate deficitą? Kam reikėjo stabilumo pakto? Pagrindinis tikslas buvo kontroliuoti tai, kas trukdo verslumui, investicijoms, darbo vietų kūrimui ir ekonomikos augimui. Iš tikrųjų, tai yra patikimumo klausimas. Kaip jūs žiūrite į deficitą ir ar jūs tikitės, kad um, politikos priemonių atidėjimas priemonių skirtų deficito mažinimui gali padėti valstybėms narėms pasiekti ekonomikos augimo, kurio jos nemato jau labai ilgą laiką. Ar jūs manote, kad deficitas yra ekonomikos problema? Ir paskutinis klausimas. Jeigu nėra taikomos sankcijos tokį ilgą laiką, o tas laikas tikrai ilgas, matome, kad deficitas labai ilgą laiką mm, stebimas ir į tai niekaip nereaguojama. Ar jūs manote, kad jeigu sankcijų nebus, tai pakenks stabilumo pakto patikimumui? Nestabilumo pakto stabilumas, patikimumas yra mums visiems palankus, tai yra investicijų skatinimo priemonė. Taigi, ką Jūs manote apie patikimumo klausimą? Ačiū, ponas Zogmark. Dar kartą pakartosiu tai, ką aš sakiau šioje diskusijoje ir jau anksčiau. Visų pirma, komisija neturi doktrinų, ji taiko taisyklės ir remiasi pragmatiškų požiūrių. Bet aiškiai noriu pasakyti, kad mes esame pasiryžę mažinti deficitą. Ir aš nuoširdžiai manau, kad deficitas ir skola nėra kompetitingos ekonomikos veiksniai. Manau, kad tai yra priešai ekonomikos augimo. Ir kai yra didesnė, didesnis e, deficitas ir e, skola, tai iš tikrųjų ekonominė padėtis prastėja. Aš žinau, kad kai kurios valstybės narės imasi tinkamų priemonių, bet mes turime padėti joms pasiekti dar didesnių rezultatų. Mes čia nieko netidedame, mes tiesiog suteikėme ar leidžiame savo tris papildomus mėnesius skirti trijų konkrečių šalių analizai. Ir mes tikrai netaikysime kažkokių dvigubų standartų e, analizuodami dėl sankcijų. Mano asmeniniu įsitikinimu, koks yra ES tikslas? Daugiau reformų, konkurencingesnė ekonomika. Jeigu mes galime išvengti sankcijų ir pasiekti tokio rezultato, tai tai yra visada geriau. Bet jeigu būtina taikyti sankcijas, taip pat ir konkrečias finansinės nuobaudas, dėl to, kad dialogo procesas nelėmė reikalingų reformų, tai turės būti priimti atitinkami sprendimai. Ir su valdžiu Dombrovskiu mes tos sprendimus priimsime dirbdami komisijoje. Klausimas, kaip Jūs kol kas vertinate dialogo rezultatus pastarųjų dviejų, trijų metų? Atsakymas, jei šie dialogai būtų e, davė apdžiaviamų rezultatų, tai mm, nebūtume davę papildomo laiko. Jeigu būtume mane, kad reikėjo sankcijų, tai būtų nustatytos sankcijos. Bet, kadangi mes nesame visiškai tikri, kad visos sąlygos išpildytos, tai mūsų priimtas sprendimas yra teisingas. Ačiū komisijos nariui Moskovičiai, ačiū visiems kolegoms, ačiū už diskusiją, kuri buvo labai įdomi ir gyva. Na ir man susidaro įspūdis, kad komisija iš tikrųjų dirba ir ieško būdų įgyvendinti naujos sudėties komisijos strategiją. Ir šis komitetas mes iš tikrųjų taip pat turime padaryti savo įnašą ir turime prisiminti tai, kad mes nesame tokioje teisinėje situacijoje kaip 2003 metais, būtent šio parlamento dėka. Ir ponė E, Langė prisimins, e, kai buvo kalbama apie pranešimą mm, dėl stabilumo ir augimo pakto penkto straipsnio, struktūrinės reformos ir panašiai. Tuomet nebuvo patikslinta, kurios struktūrinės reformos dalis gali būti įvertintos. Ir mums, ir naujai komisijai būtent tenka ši užduotis, tas nebaigtas darbas, kurį pradėjo ankstesnis komitetas 2003 pranešimas varstant. Taigi dabar teisinis pagrindas pasikeitė. Ir dar turime prisiminti, kad septynios valstybės narės įvertintos kaip potencialiai galčios netitikti reikalavimu. Ir manoma, kad trijų valstybių narių atveju gali reikėti imtis papildomų priemonių. Tai tos trys valstybės narės gali skūstis, kad jos traktuojamas griežčiau nei likusios keturios valstybės narės. Joms taikomos papildomos stebėjimo priemonės dabar. Na, mes turime iš tikrųjų pagalvoti, dar turi vykti diskusijos ir komitete ir turime, aišku, remtis makroekonominė strategija, kurią pristatė trys komisijos nariai šįryt. Ačiū ponui Moskovičiai. Šiandien galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. aš turiu atsiprašyti, bet ir išsakyti skundą dėl parlamento tarnybo dėja. Nėra užtikrintas vertimas žodžių paskutiniai mūsų posėdžio valandai, nors iki 12.30 iš pat pradžių prašėme posėdžio laiko. Taigi dabar mes pereisime prie deleguotojų aktų svarstymo. Mums Tai yra labai svarbi mūsų darbo dalis. Deleguotieji aktai parlamentui yra labai svarbus elementas ir todėl mes nusprendėme išsakyti savo nuomonę. Todėl labai apgailestauju dėl to, kad mes neturėsime vertimo raš... žodžių. Aš atsiprašau ir manau, kad turėtume bendrai pareikšti skundą.